Welcome. I think that you should start. Labadiena, manau, kad pradėkime. Gerbėmiai, noriu pasisveikinti su visais. Pirmadienis visada tokia diena, kai mūsų kolegos um, turi įsipareigojimų kitur, savo rinkiminėse apylinkėse ir ne visi laikus spėja atvykti. Bet toks jau yra parlamentarų darbas. Reikia skirti laiko rinkėjams. Šios dienos darbo tvarkė. Gavote darbo tvarkę, pastabų nematau, taigi galime darbo tvarkę patvirtinti. Mūsų posėdis yra transliuojamas internetu estų, maltų, slovakų ir gėlų kalbomis vertimo šiandien nėra. Ir pagal mūsų darbo tvarkos taisyklės patvi, patvirtinkime balandžio 21 ir balandžio 25 ir 6 dienų protokolą. Ir dabar perikime prie ketvirto darbo tvarkės punkto tyrimo rizikos valdymo priemonių, kurias 14-20 metų laikotarpiu įgyvendino valstybės narės, dabartinė padėtis, nacionalinė ir Europos sistema. Šio tyrimo pristatymas. Madrido tyrimų centras parengė šį tyrimą, centras, e, kuris e, dirba su rizikos klausimais aplinkosaugos e, srityje. Taip pat dalyvavo Prancūzijos, Ispanijos, Italijos institucijos, Grenoblio universitetas. Taip pat e, ekonomikos e, ir geografijos ir demografijos institutas e, Madride. Šio tyrimo mm, tikslas buvo peržiūrėti valstybių narių patvirtintas nuostatas susijusias mm, su rizikos valdymo žemės ūkio sektoriuje mm, nuostatų įgyvendinimu. Taigi tai, ką įgyvendina valstybės narės. Šis tyrimas nagrinėjo skirtumus tarp rizikos valdymo priemonių. Tai yra labai svarbi rytis. Siekiama labai konkretaus poveikio, labai konkrečių rezultatų. Taip pat e, tyrime yra pateikiamas rekomendacijos, kaip e, turėtų toliau uh, vystytis bendroji žemės ūkio politika, kaip turėtų vykti rizikos valdymas įgyvendinant BŽUP. Kalbama apie tikrai jautres problemas, tokios kaip pajamos ir rinkos veikimas. Ir mūsų svečiai šiandien ponia Izabel Bardai, Ispanijos tyrimų centro, dirbančio su e, rizikos valdymu žemės ūkio e, ir aplinkosaugos sektoriuje. Taip pat e, ponas Jose Marija Sums iš tos pačios institucijos ir ponas Tomas Garcia Askaratė, ekonomikos, geografijos ir demografijos instituto Ispanijoje narys. Pone Bardai pirmiausia pasisakys Ji pristatys studiją, pristatys šį tyrimą ir vėliau skirsime laiko pasisakymams ir klausimams. Ir tada jau galės dalyvauti visi mūsų svečiai ir ekspertai. Taigi, prašau dabar ponę Bardai pristatyti šį tyrimą. Jau esame pasirengę jūs išklausyti. Ačiū. Pristatysiu šį tyrimą, kuris buvo parengtas Europos parlamentui. Pirmiausia, pakalbėsiu, kokie buvo tyrimo tikslai, tada kalbėsiu apie paramos sistemą ir kaip jį gyvendinama. Taip pat kalbėsiu apie įvairių paramos priemonių įgyvendinimą valstybėse narėse. Pateiksiu pagrindinių tezių. kurių pagrindų vėliau mm, bus teikiamas rekomendacijos dėl paramos priemonių įgyvendinimo. Pirmiausia, pažiūrėkime, kokie buvo tyrimo tikslai. Pirmasis tikslas buvo išnagrinėti, kaip skirtingos paramos priemonės yra naudojamos siekiant e, valdyti riziką. Krizės rizika įvairiose valstybėse narėse ir kaip tos paramos priemonės naudojamos. Taigi mes vertinome šias priemonės ir antrame etape mes nagrinėjome, kaip ateityje galėtų pasikeisti šios priemonės. ES rizikos valdymo paramos sistema pagrista pasaulio priekybos organizacijos taisyklėmis laikomasi atitinkamų žemės ūkio susitarimų šioje srityje. Ir ten yra nurodoma, kokius kriterijus turi atitikti rizikos valdymo sistema e, pagal taip vadinamą žaliosios dėžutės Green Box sistemą. Aš kalbėsiu apie mm, dvi pagrindinės temas - pajamų draudimą ir pajamų apsaugą. Kad parama būtų kvalifikuojama kaip tinkama pagal šią sistemą, turi būti 30 procentų pajamų netekimas, o kompensacija. E, kompensacijos turi būti skirta nedaugiau kaip 70 procentų, kalbant apie derliaus draudimą pagal standartus. Sakoma, kad e, turi būti oficialiai pripažinta e, krizė ar ypatingos sąlygos ir taip pat yra nustatyti atitinkami kompensacijų apribojimai. O išmokos turi būti susijusios tik su gamtinės nelaimės sukeltomis pasiekmėmis. Su Taigi tokios yra pasaulio priekybos organizacijos taisyklės ir standartai. Jie yra pakankamai griežti ir aiškiai apibrėžia, kokios sąlygos turi būti atitinkamos, kad e, būtų galima taikyti tokias paramos priemonės. Kaip atrodo pati paramos programa? ir kaip jie atrodo ES kontekste. Mes žiūrime į laikotarpį nuo 2007 iki 2013 ir į laikotarpį nuo 2014 iki 2020. Pirmiausia, laikotarpis nuo 2007 iki 2013 metų. Valstybės narės m, mm, e, turėjo galimybę teikti paramą e, pagal rizikos e, valdymo priemonės remin, pagal BŽUP, remintis 68 straipsnių e, bendros išmokos, e, bendrų išmokų reglamento. Tos išmokos buvo taikomos vaisiams, daržovėms ir vynui. Ir tose nuostatose buvo nurodyta, kokiais atvejais gali būti taikoma valstybės pagalba. Tai buvo sąlygos dėl eksantė pagalbos, pagal kurią buvo taikomas draudimas Ir e, taip pat nuostatos susijusios su ekspost paramą. Dabartinėje teisinėje sistemoje yra tam tikrų pakeitimų, ypač kiek tai susiję su rizikos valdymo priemonėmis pagal BŽUP. Vis dar yra specialios nuostatos vaisiams, daržovėms ir vynui, bet kalbant apie draudimą ir fondus, Yra pakeitimų. Valstybės pagalbos taisyklės e, liko ta pa, tos pačios. Tos pačios sąlygos yra numatytos valstybės pagalbai. Taigi matome, kad tai yra iš principo lanksti sistema, leidžianti prisitaikyti prie įvairių valstybių narių sąlygų ir skirtingų situacijų. Taip pat e, pagal šią sistemą galima vystyti skirtingus e, rinkos valdymo priemonės. Taip pat e, dabar įvyko perimas nuo pirmo prie antro e, straipsnio, e, ramščio atsiprašau. Ankstesnėme laikotarpė buvo remiamasi 68 straipsnių. Buvo nustatytos tam tikros sąlygos, pagal kurias buvo galima taikyti uh, Mm, šią sistemą. Kaip sakiau, 30 procentų mm, sumažėjusios e, pajamos. Ir valstybės pagalba galėjo būti taip pat pasinaudota mažinti rizikai. laikotarpyje nuo 2014 iki 2020 pirmą kartą atsirado naujų nuostatų susijusių su atitinkamais fondais ir draudimu. Ir atsirado naujų nuostatų, kurios leidžia taikyti rizikos valdymo priemonės. Pažiūrėkime, kaip ši sistema buvo įgyventinama. Pirmiausia, mm, jie leido taikyti įvairias priemonės valstybėms narėms. 68-asis BŽUP straipsnis, jo pasinaudojo tik Prancūzija, mm, Italija mm, ir Niderlandai. Ir buvo panaudota labai nedidelė draudimo e, suma. Taip pat e, kalbame apie tikrai nedidelę paramą Ir visos e, valstybės narės pasinaudojo vienomis ar kitokiamis valstybės pagalbos priemonėmis. Šioje lentelėje matote, kokie, kokios viešosios lėšos buvo panaudotos, kokiu tipu lėšos. Mes čia išskirstėme valstybės e, pagal tai, kokias priemonės jie taikė, ar per BŽP, ar rėmėsi valstybės pagalba ir matote, kad visos pasinaudojo. Arba per BŽP, arba uh, per valstybės pagalbą. Arba eksantė, arba ekspost parama. Ir matote čia konkrečius skaičius, yra, kokios yra viešosios išlaidos rizikos valdymui ir krizių valdymui. Tai yra laikotarpis nuo 7 iki 13 metų. Pirmame stulpelėje matote, kiek lėšų yra skirsta ekspost rizikos valdymui. O trečioje, trečiame stulpelėje eksantį rizikos valdymas. Ir viena išvada, kokią galima daryti iš šios lentelės, tai jeigu pažiūrėtume į apačią ir į bendrą sumą, 14 tūkstančių milijonų yra skirta per rizikos valdymo priemonės. Ir jeigu pažiūrėsime į tai, kiek lėšų skirta per BŽUP, ten e, žymiai mažiau. Taip pat e, galime palyginti, kiek yra eksante ir ekspost. Daugiau išlaidų yra eksante skildė. Taigi daugelis valstybių narių taikė eksanti rizikos valdymo priemonės. Ir taikė mažiau priemonių, kalbant apie ekspost rizikos valdymą. Na ir jeigu pažiūrėsime, kaip skiriasi abu laikotarpiai, laikotarpis nuo 7 iki 13 ir laikotarpis nuo 14 iki 20 buvo nemažai pakeitimų, nemažai pakeitimų BŽUP ir šioje skaidrėje mes bandėme parodyti, kaip pasikeitė valstybių narių veiksmai. Italija, Prancūzija, Vengrija ir Niderlandai laikėsi draudimo e, metodo, bet perėjo prie mm, kaimo plėtros metodų kitame laikotarpyje. Taip pat matome, kaip pasikeitė kitų valstybių naudojamos lėšos. Fondai toliau sudaro mm, mažąją išlaidų dalį, o pajamų stabilumo programos mm, vėlgi naudojamos tik Italijoje, Vengrijoje ir Ispanijoje, o Ispanijoje tik Kastilijoje ir Leone. Na ir jeigu pažiūrėsime į planuojamas išlaidas šiuo programavimo laikotarpiu, per visą programavimo laikotarpį, matome, kad jau yra tam tikrų krizių, į kurias reikėjo reaguoti. Taigi jau pasinaudota mm, šiomis paramos priemonėmis, ypač mm, vėlgi Kastija Leon, Vengrijoje ir Italijoje ten toliau naudojamas pajamų stabilumo mechanizmas. Na ir galime palyginti bendras sumas abiejų laikotarpių. Matote, kad valstybės narės vis daugiau lėšų ar daugiau lėšų išleidžia rizikos valdymui negu krizių valdymui. Čia matote valstybės pagalbos dydį rizikos valdymui ir krizių valdymui. Ir matote tą pačią tendenciją, kaip ir ankstesnių programinių laikotarpių. E, taigi, matysime tam tikrų pokyčių, matysime, kad skirtingai įvairios valstybės narės taikys uh, mm, tą pačią sistemą. Na, šioje lentelėje pristatomos e, kelios idėjos, keli pasiūlymai, kaip geriau suprasti rizikos valdymo priemonės. Šioje skaidrėje matote, kaip pasiskirsto rizika. Ir koks yra rizikos mastas piramidės e, apačia, tai rizika, su kuria susiduria ūkininkai ir ūkininkų organizacijos. Ir tos rizikos jie negali perkelti kitoms e, suinteresuotoms šalims. Ir turi būti atitinkamas asmeninės rizikos ribojimo priemonės, rizikos priemonės, kurios padėtų tą riziką sumažinti. Ar kalbėtume apie ūkininkus ar gamintojų organizacijas. Taip pat mm, ūkininkai turėtų turėti galimybę perkelti e, riziką kitiems e, rinkos dalyviams, ar fondams, ar draudimo kompanijoms ir panašiai, priklausomai nuo to, apie, kokią, apie kokios, e, kokį rizikos tipą kalbama. Yra taip pat tam tikrų gamtinių nelaimių rizika, kurią dengia viešosios lėšas. Kas svarbiausia šioje piramidėje? turi būti padengtos visos rizikos formos ir turi būti užtikrintas atitinkamas lankstumas ar mobilumas. E, kai rizika didėja, ūkininkai turėtų turėti galimybę atlaikyti tą riziką, jos neperkeldami kažkam kitam. Bet kai rizika yra perkeliama, tai turi būti tinkamai valdoma ir tinkamai valdoma krizių galimybė. Kokias išvadas galima daryti iš jo tyrimo? Pirmiausia, tai, kad ES nėra vieningos paramos sistemos skirtos rizikos valdymui. Tai reiškia, kad valstybės narės turėjo parengti savo atskirus modelius, kurie visi skirtingi, skirtingos priemonės, kurios yra taikomos. Ir tos priemonės turi būti pritaikytos valstybių narių konkrečiai rizikai ir situacijai. Tai aišku reiškia, kad bet kokia dabartinė sistemos reforma turės būti um, suderinama <coughs> su dabartiniais e, paramos modeliais, kuriuos įgyvendina valstybės narės. Be to, rizika turi būti atitinkamai struktūruota, turi būti atitinkamų lygių, kad būtų galima taikyti skirtingas priemonės, kurios tą riziką visiškai padengtų. aišku, griežtai labai atskirti. Visko neįmanoma, turi būti užtikrintas glaudus viešo ir privataus sektorių bendradarbiavimas. Taip pat būtina atsižvelgti į krizių atvejus ir tais atvejais turi būti įvertinti įvairūs rizikos valdymo lygmenis. Remintis dabartinių duomenų analizę apie tai, kaip valstybės narės vykdo rizikos valdymą, akivaizdu, kad dabartinių priemonių nepakanka išvengti krizėms. Nėra tinkamos krizių prevencijos, nėra fondų, kurie būtų, lėšų, kurios būtų skirtos krizių prevencijai ir būtų naudojamos ad hoc principu. Kai dėl rizikos, rinkos rizikos valdymo yra tam tikrų įdomių priemonių. Yra, kaip sakiau, tam tikrų priemonių, kurias naudoja Italija ir Ispanijos um, pora regionų. Tai būtent pajamų parama. o fondai yra labai ribotai naudojami visoje Europos Sąjungoje. Per kitą BŽUP reformą turėtų būti numatyta galimybė savanoriškai mm, naudotis mm, fondais ir turi būti užtikrinta geresnė jų veikimo sistema. Taip pat, kalbant apie pajamų draudimą, svarbu atlikti techninę galimybių studiją šioje srityje ir įvertinti prarastas pajamas, prarastą derlių. Svarbu turėti atitinkamas patikimas duomenų bazės. Tai be abejo dalis e, to sunkaus darbo, kurį dar reikia padaryti. Taip pat e, būtina galvoti apie perdraudimą. Šios priemonės taip pat būtų svarbios, taip pat kaip ir viešojo ir privataus sektoriaus partnerystė. Taigi tokios yra tyrimų išvados ir kokias galėtume pateikti rekomendacijas. Pirmiausia, mūsų nuomonė turėtų būti rekomendacija dėl bendrų standartų, kuriais būtų reglamentuojamas rizikos valdymų priemonių taikymas. Taip pat e, turi būti įsteigta Europos žemės ūkio rinkos stebėjimo centras bei ankstyvo įspėjimo sistemos kuriomis naudojantis būtų pradedamas taikyti krizių valdymo priemonės. Taip pat gamintojų organizacijos ūkininkai turėtų turėti galimybę pritaikyti savo produkcijos e, kiekį, mm. kiekį ir kokybę, užtikrinant, kad nebūtų padaryta, kad nebūtų rinkos iškreipimo. Taip pat, jeigu būtų sumažintos bazinės išmokos, ūkininkams turėtų būti teikiama parama. Atsižvelgiant į biudžetą skirtą bendra žemės ūkio politikai. Paramos išmokos ūkininkams um, turėtų būti naudojamas kaip um, rizikos valdymo priemonių dalis. Jeigu pažiūrėtume į krizių rezervą, akivaizdu, kad uh, jį reikia gerokai sustiprinti. Rizikos valdymo programos reikalauja taip pat uh, atitinkamo mokymo Ir turi būti atsižvelgta atskirai į kaimo plėtros rytį šiuo požiūriu. Taip pat manome, kad visos šios priemonės turėtų būti integruotos į bendrą sistemą. Ar tai būtų pirmasis ar antrasis ramstis. Viskas turi būti atliekama koordinuotai pagal BŽUP, kad būtų valdomi išskirtingi rizikos lygmenys. Tai tiek noriu pasakyti. Ačiū. Ačiū. Kaip sakiau, dabar perėsime prie klausimų iš salės. Taigi prašom. Čekame. Pani posel Petir. Kas norėtų pasisakyti? Pone Petir. Hvala lijepo gospodine predsjedniče, zahvaljujem gospođi e, Bardaj na njenom uvodu koje je dala. Ja bih željela možda na konkretnom primjeru. Ačiū, pirmininkė. Dėkoju labai už pristatymą ir turiu konkretų klausimą. Galbūt turite siūlymų, kaip būtų galima atnaujinti krizių mechanizmą, turint omenyje, kad mūsų uh, ūkininkai valstybėse narėse susiduria su labai skirtingomis rizikomis, ypač kai kalba eina apie gaivalinės nelaimės. Ir pastaruoju metu mes tą matėme vidurio Europoje, Kroatijoje, Slovenijoje, Austrijoje, Vengrijoje, Rumunijoje taip pat ir Prancūzijoje. Matėme, kas nutiko tose šalyse. Matėme labai didelį šaltį, kuris pakenkė derliui ir milijonai eurų buvo prarasta dėl tų šalčių. Taigi tam reikalingas draudimas ir kompensacijos. Mes kreipėmės Europos komisiją, prašėme pagalbos. Taigi, kalbant konkrečiai, gal galėtumėte mums pasakyti, koks galėtų būti naudojamos rizikos, kokia rizikos valdymo priemonė gali būti naudojama, kad padėtumėme ūkininkams. Ir kaip sustiprinti tas tuos uh, krizės fondus, bet čia reikia nepamiršti tai, kad norint sustiprinti tokius fondus. Čia neturime naudoti Žemės ūkio fondo lėšų, bet skirti papildomas finansinės lėšas, kad būtų galima užkirsti kelią arba pažaboti tokių krizių padarinius, kai ištinka tos gyvalinės nelaimės. Ponas Haituma. Ačiū. Pirmininkė, dėkoju už pristatymą. Turiu tri, tris trumpus klausimus. Pirmiausia, matome, kad labai mažai dar vis naudojamos rizikos valdymo priemonės. Man įdomu, kodėl taip yra. Ir norėčiau paklausti, jeigu pačiam sektoriui leistumėme daugiau imtis iniciatyvų. Galbūt jie tą ir padarytų, imtųsi tokių iniciatyvų, kurios būtų pačios tink, tinkamiausios konkrečiai valstybei nariai. Ar tuomet būtų labiau įsisavinamos tokios priemonės, galbūt reikia suteikti daugiau laisvės e, įstatymų leidyboje tam, kad e, sektorius pats teiktų savo iniciatyvas. Ir kitas dalykas, taip pat matome, kad ir antrame ramstyje nėra, yra gan bangiai naudojamasi šiomis priemonėmis. Ir antrasis ramstis, jeigu jis nebūtų tikslinis, nėra tikslinis, galbūt jeigu jisai taptų tiksliniu, galbūt geriau būtų irgi taikomos ir įsisavinamos rizikos valdymo priemonės. Dabar dėl PPO žaliosios dėžutės 30 procentų. Ar tikrai būtina laikytis 30 procentų reikalavimo, nes daugelis ūkininkų tame sektorėje sako, kad 30 procentų jų pačių lėšų jiems yra per daug. Ir jeigu tai yra taip pat žaliosios dėžutės iniciatyva, galbūt tai gali būti ir geltonosios dėžutės iniciatyva iniciatyva, nebūtinai susijęs su savo rizika. Ačiū, ponia Šair. Ačiū, pirmininkė. Dėkoju ekspertai už pristatymą. Labai įspūdinga buvo girdėti visą tą informaciją ir aš mastau apie tai, kas vyksta mano šalyje, kas įvyko pas mus praeitais metais, nes buvo daug rimtų problemų dėl pelių ir aš norėčiau paklausti komisijos, ką būtų galima padaryti, nes jūs irgi kalbėjote apie antrąjį ramstį kaimo plėtros sektorių, ten galimybių kaip ir yra, bet Niderlanduose antrasis ramstis yra naudojamas kitiems tikslams. Be kita ko, tai tikriausiai yra susiję ir su gamtos politiką. Taigi aš norėčiau sužinoti, kaip valstybės narės gali apsispręsti dėl to, kaip skirstyti tas lėšas, nes jūs irgi apie tai kalbėjote savo pristatymę. E, gracias, presidente. Bueno, yo también agradecer por este... Ačiū pirmininkė, aš irgi norėčiau padėkoti už studiją. Norėčiau užduoti klausimą susijusį su rinkos rizika. Tai yra diskusijos, kurias girdime reguliariai ir visuomet kalbame apie laisvanoriškas priemonės. O studijoje jūs kalbate apie priemonės susijusias tuo, kaip pasiūlą suderinti su paklausa, kokybę su koky, kiekybė. Taip pat jūs kalbėjote apie tai, kad reikia pasirūpinti, kad tiesiog nesišmokos būtų skiriamos tam, kad būtų didinamas finansavimas. Ar jūs galvojate apie tai, kokių priemonių būtų galima, kokias priemonės būtų galima pritaikyti, turint omenyje pasiūlos ir paklausos derinimą? Ir ar nemanote, kad išmokų mažinimas taip pat labai neigiamai paveiks ūkininkus ir gamintojus, kurie ir taip jau yra nukentėję. Norėčiau priminti, kad e, tos išmokos buvo būtent tam tikslui ir numatytos, tam, kad jeigu politika neigiamai paveigia arba sumažina kainas, kad tai būtų tam tikra kompensacija. O dabar tai yra nedidelė kompensacija ūkininkams, tik jiems leidžiant išgyventi. Ir jeigu mes kalbame apie tai, kad išmokos naikinamos, o tos išmokos buvo pirmiausia skirtos kaip kompensacija už e, neigiamą įtaką kainoms, taip pat ir politikos priemonių, viešos politikos priemonių mes atsisakome, tai nežinau, koks čia poveikis tam viso to bus. Taigi mano klausimas yra štai koks, kokia bus ūkininkų reakcija, jeigu biurokratas uh, jiems pasakys, kad išmokos nebus tokios pačios. Ir tos išmokos, kurios buvo skirtos kaip kompensacijos, jos irgi bus panaikintos. Aš nežinau, kaip jie sureaguos. Jeigu mes teigiame fondą, ir, bet jis jeigu ne, netitinka to užsibriešto tikslo, tai koks tikslas steigti tą fondą? Ir ar jūs studijose, savo studijoje apie tai pagalvojote ir kokių rekomendacijų turėtumėte tam, kad būtų užtikrinama reikiama viešoji politika? Castro, pani profesorė. Ponas De Castro. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau padėkoti už pristatymą. Ir kaip buvo pasakyta, Italija pajamų stabilizavimo priemonę yra įdėgusi ji dar nėra, tiksliau, dar nėra įsigaliojusi nuo kitų, kitų metų sausio mėnesio pradės veikti. Ir norėčiau paklausti jūsų konkrečiai apie Italiją. Įsteigtas fondas nuo sausio pirmosios dienos jis pradės veikti, bet kas nutiks, jeigu fonde bus nuolatos deficitas? Kas tada bus bankrotas ir kaip tada pajamų stabilizavimo priemonės bus taikomos. Tai susiję ir su, kitu, su kita problema. Ar nėra čia politikos renacionalizavimo rizikos? Galbūt būtų veiksmingiau turėti Europinį fondą, kad valstybės narės galėtų nustatyti pajamų stabilizavimo priemonės. Nes čia kyla rizika, kad e, čia bus daug netitikties. Pan poseł Poczek. Děkuji za udělení slova. Já... Ponas Polčak. Ačiū. Ačiū pirmininkė, kad suteikėte man galimybę pasisakyti. Ačiū už pristatymą. O klausimas susijęs iš mano pusės su žemės ūkio sektoriaus inovacijomis. Taip yra rizikos veiksnių, tokių kaip šalnos, ir dėl to nukenčia vindariai. Jeigu būtų naudojama speciali įranga arba technologijos, būtų įmanoma apsisaugoti nuo šalnų. Todėl akivaizdu, inovacijos yra labai sveikintinas dalykas, tačiau ūkininkai dėja negali naujovėmis pasinaudoti. Todėl nemanau, kad ex ante reikėtų nustatyti inovacijų rodiklį kaip kriterijų pasinaudoti fondų. Ir dar kokiegi būtų specifiniai, kokios būtų specifinės priemonės, kurios galėtų skatinti, motivuoti ūkininkus užsiimti moksliniais tyrimais ar naujovėmis. Ir kitas dalykas, jeigu ne jie patys, o kiti sukuria tokias naujas priemonės, ar jie pajėgus panaudoti tokias priemonės, ar joms yra įperkamos tos priemonės. Komisija, aš manau, turėtų skatinti ūkininkus labiau domėtis inovacijomis, bet eksanta inovacijos, neaišku, kaip Ponas Andriu, ačiū ponė pirmininkė, norėčiau padėkoti už pristatymą. Aš irgi pritariu tam, kad reikalingos mišrios priemonės. Manau, kad reikalingos tikrai įvairios priemonės reaguojant į krizės. Kaip kolega De Castro, Mm, aš irgi manau, kad egzistuoja dabar tokia rizikos renacionalizavimo tendencija. Ir man taip pat atrodo, kad reikia pamastyti ir apie tai, kaip tos priemonės galėtų būti prieinamos, ko galima didesniam skaičiui ūkininkų. Ypatingai kalbant apie pieninkystės sektorių, pieninkystės rinką, nes čia iš tiesų yra neįlinė situacija. Taigi labai sudėtingos aplinkybės ir taip pat tos priemonės uh, tikėkime, kad kitą savaitę mes surasime galimybių išspręsti šią situaciją, nes rizikos priemonės dabar yra susijusios su dažniausiai dideliu skaičiumi bankrotų, tarkim. Jeigu kalnuotose vietovėse ar kažkur, tarkim, yra tiesiog stabdoma ūkininkavimo veikla, Ir mes turime tada tikrai labai skubiai reaguoti į tokius reiškinius. Ir tai kiekvienas gamintojas imasi, imasi savų priemonių ir mažina apimtis ir svarbu imtis tokių priemonių, kurios būtų veiksmingos ir kad išmokos būtų suderinamos su pasiūla ir taip pat birželio mėnesio taryboje, jau vėliausiai Liepos mėnesio e, ministrų taryboje reiktų būtinai spręsti pieno e, sektoriaus problemas. Ačiū. A... Gerbimo pranešėja, iš tikrųjų manau, kad e, labai svarbu mums e, aiškintis ir labai svarbus tyrimas padarytas, kokiosgi šiandieną yra šio laikotarpio, praeito laikotarpio priemonės, kadangi laikotarpių sąlygos keičiasi. Ir iš tikrųjų daryti išvadas, nes e, apskritai situacija, e, na, sakykime, atskirose srityse yra pakankamai bloga ir kol kas nėra vilties, kas bus rytoj. O mes juk visi norim kad e, visi turėtų ateitį, kad e, e, ne tik tai, sakykime, vyresni žmonės, seniorai, bet ir jaunimas jungtųsi žemės ūkyje ir tai, kad valstybėse narėse apskritai yra labai skirtingos sąlygos ir na, ne viskas priklauso nuo atskirai valstybės narės, kitas priklauso ir nuo kitų subjektų. Pavyzdžiui, yra skirtingi mokesčiai. Pajamų mokestis, akcizai skirtingi, ir netgi, vat, sakykime, Lietuvos atveju šitam laikotarpyje buvo įvestas kaip ir europinis reikalavimas įvesti dizelinų akcizą. Ir vėl atitinkamai sumažėjo e, ūkininkų pajamos, kurių jiems niekas nekompensavo. Taip pat e, e ūkininkų, sakykime, pajamos priklauso, aišku, didžioji dalis nuo išmokų ir nuo kainų. Tai e, išmokos, žinoma, nustatomos valstybių narių ES priklausomai nuo, sakykime, dėrybinių dalykų, o kainos e, vėlgi e, priklausomai nuo to, apie ką jūs neminėjote, tai ūkininkų dėrybinė gale. Nes vienose šalyse šiandieną vienokios kainos, kitos kitokiose, rinka tai bendra, rinka tai viena, o kainas viruoja daugiau negu du kartus. E, sakykime, kai kurios supirkimo kainos, pavyzdžiui, pieno supirkimo kainos, mėsos supirkimo kainos. Tai ar e, jūsų manimų, e, reiškia, ūkininkų dėrybinė gale nėra svarbus dalykas, reiškia, suvaldant riziką ir ar tai neturėtų būti kaip priemonė, e, kuri turi būti taikoma, ar tai europiniu mastu, ar tai valstybių narių mastu, nes principė tik tai pakalbama, kad reikia didinti rybinę galę ir tuo pasibaigia, lygiai panašiai kaip kooperacija. Ir e, vienose šalyse na, e, e, kada e, ūkininkai pakankamai gerai susikoperavę ir gauna jau pagrindinį parduodami produktą visą pelną ir jį pasiskirsto, o atskirose šalyse ypatingai, vat, sakykime, Baltijos šalyse, mano šalyje Lietuvoje, kur kooperacijos lygis labai mažas, tai praktiškai perdirbėjai, priekybininkai pasiima pagrindinę naudą ir nėra mechanizmo, kaip pasiskirstyti tą naštą. Tada ūkininkas žemdirbys, pieno gamintojas, mėsos gamintojas lieka kaip kraštutinis, jam numetama tik tai tiek, reiškia, kainos, kad jis nebankrutuotų, kad jis šiaip taip dar duotų, reiškia, savo žaliavą ir to pasibaiga, o, o visą naudą pasidaro kiti. Tai ir jūsų manimų nereiktų tokiomis priemonėmis papildyti ir kad iš tikrųjų tos priemonės galbūt na, e, būtų efektyvesnės, jeigu jos e, būtų bendros viso Europos Sąjungoje. Nes e, kai kiekviena šalis išgalvoja, tai kol galvojama tas priemonės pritaikyti, e, praktiškai laikas eina ir, ir dalis žmonių bankrutuoja. Pavyzdžiui, ir Lietuvoje buvo priimtas praeitais metais specialus įstatymas, bet buvo daug deramasi, ar jisai, e, reiškia, e, suveiks, ar jisai nesuveiks, ir e, e, praktiškai šiandieną naudos iš to įstatymo irgi kaip ir nėra. Tai ar nereikia e, kažkokios tai didesnės, sakykime, jūsų manimų darbo Europos komisijo, komisijos, o nelauk, kada valstybės narės po vieną įsispręs problemos. E, juk turbūt, kol mes lauksim to, tai ar neatsitiks taip, kad e, nebus kam ir spręs, kad e, dalis sektoriaus bankrutuos, kaip pavyzdžiui Lietuvoje per metus 20 procentų sumažėjo karvių. Ta sektorius labai svarbus ir jeigu e, toks sektorius, kuris duoda gyvybingumą kaimui, kur praktiškai e, e, reiškia, yra patirtis, daug investuota ES paramos, o paskui ta parama tampa niekinė, nes žmonės bankrutavo. Tai būtų tokias gal pamastymas. Ačiū. Pani poseł Bernard. Ja, Herr Vorsitzender, vielen herzlichen Dank. Pane Müller, ačiū. Ačiū, kad pristatėte tyrimo rezultatus ir labai esu patenkinta, kad uh, pateikti labai konkretus skaičiai. Ir aš manau, kad darantis dėl kitos daugiametės finansinės programos, mes turėsime kreipti dėmesį ir jau turėsime tris rizikos valdymo priemonės. Kita vertus, analizuojant dokumentus, kurie pateikti tyrimo ribose, matome, kad tam tikromis paramos priemonėmis naudojasi vos keletas valstybių narių. Ir reikėtų pagalvoti, ar kitos 20 valstybių narių neturėtų kurti krizės valdymo priemonų, kurios būtų naudingos ateityje. Taip, teisybė. Valstybės narės labai skirtingai įgyvendina įvairias priemonas, nes jeigu kalbame apie bendrąją žemės ūkio politiką, tai tiesą pasakius, ko gero, kad jos ir nėra. Kiekviena valstybė narė uh, E, sukasi pati kaip išmano. O jeigu pagalvosime apie krizės valdymo priemonas už siūlomų schemų ribų, tai vargu ar jos yra praktiškai tokios naudingos. Kita vertus, labai gerai įsivaizduoju, kad reikia toliau mums svarstyti, ar reikėtų drastiškai sumažinti tiesioginės išmokas ir a, sukurti tuo pačiu draudimo fondą, bendrą draudimo fondą, nes tikrai svarbu apsaugoti ūkininkus, ypač mažuosius ūkius, kuriems nedelsant reikia išmokų pagal pirmąjį ir antrąjį ramstį. Aš manau, kad atėjo laikas gerai panalizuoti draudimo sistemas, draudimo schemas ir mūsų komitetas gal galia turi imtis praktinių veiksmų, kad būtų galima geriau susidoroti su dabartinės krizės padariniais ir kovoti ateityje su naujomis krizėmis. Junktinėse Amerikos valstijose visą tai yra daroma kur kas geriau ir kyla tik tai klausimas, ar mes 28 valstybės galime ką nors gerai padaryti ar ne. Ačiū, ponė pirmininkė, man atrodo, jūs, ponė pirmininkė, pats žinote, kad ūkininkams reikia ne tik rizikos valdymo priemonių politikos, bet reikalingo reikalingos rizikos prevencijos priemonės. Dabar matome, kad sistema šiandien visiškai yra privatizuota ir tai ypatingai paskaita apie pinkystės sektorių. Valstybės parama esant didžiuliai kriziai yra būtina. Taip pat čia draudimas ir savišalpos fondai yra svarbus. Prancūzijoje derliaus draudimo sistema yra susijusi su tam tikrais e, nacionaliniais fondais, kuriuos prižiūri valstybė. Tokia valdymo priemonė pagal šį fondą reiškia, kad turi būti nustatomos įmokos ir privalomos arba laisvanoriškos įmokos. Ir tai labai slegia ūkininkus, jeigu tai yra 20 ūki, eurų ūkininkui per metus. Tai dar nieko, bet yra dar ir kitų metinių mokesčių labai daug. Taigi ūkininkams reikalingos tam tikros garantijos su tokio fondo pagalba. nes e, galbūt yra ir kokių tai kitokių strategijų, kurios gali būti naudojamos e, siekiant e, apdrausti ūkininkus. Ačiū toliau, ponas Posok Bogovič. Ačiū, ponė pirmininkė. Mes svarstome tikrai svarbius klausimus. Žemės ūkio sektorius dabar yra kur kas svarbesnis nei prieš keletą metų. Žemės ūkio rinkoje dideli sviravimai stebimi, o tai reiškia, kad ateityje dėl tokių dabartinių didelių sviravimų ūkininkai atsidurs dar sunkesnėje padėtyje. Mm, ūkininkai kenčia nuo šalnų, nukenčia vynoginai, sodai. Ir užuot surinkus 150 tonų obolių, surinkama nuo 10 iki 15 tonų obolių. Pasekoje, aš pats turiu tokios patirties. Dabar dėl duomenų. Ką reikia Europai padaryti, kad mūsų mes pasiektume tai, ko pasiekė Junktinės Amerikos valstijos. Būtent jų ūkininkai mums sakė, kad nuo 85 iki 95 procentų ūkių Junktinėse valstijose yra apdrausti ūkiai, nes pavyzdžiui, Slovenijoje tik 10 procentų e, sodų apdrausta. Panaši padėtis ir pieno sektoriuje. O tai reiškia, kad Reikia veiksmingų priemonių. Reikia mažinti gamybą ir užtikrinti, sutvarkyti kompensavimo sistemą. Aš manau, kad tokių priemonių finansavimui turi būti skiriama vis daugiau ir daugiau lėšų, nes šiuo metu tų lėšų nepakanka nes tik e, vienas procentas įvairiausių europinių fondų yra skiriama su draudimu susijusiems reikalams, o turėtų būti du trečdaliai. Ką reikia padaryti, kad bent e, ketvirtadalis draudimo priemonių būtų informuojama iš BŽUP fondų. Ką dar reikia padaryti? nes bendros žemės ūkio politikos ribose mums reikia aiškių europinio lygio priemonų, kad galų gale ūkiai veiktų stabiliomis sąlygomis. Daugiau pinigų turėtų būti skiriama ir rizikos valdymui, nes kitaip ūkiai bankrutuos. Ačiū. Ačiū. Toliau. Ponas Posulas. Des. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū už pranešimą. Na, tiesą pasakius, aš labai nustebau, kai amerikiečiai pristatė savo sistemą. Galų gale mes kalbame ne apie uh, gyvulininkystę, mes kalbame apie javus, apie grūdinės kultūras tik tai ir mūsųse egzistuoja draudimo galimybės. Galima apsidrausti nuo audros padarinių, galima apsidrausti nuo krušos padarinių. Tiesiog tas sistema reikia pasinaudoti. Iki šiol jinai nepakankamai naudojama. Aišku, mes kenčiame ir nuo gamtinių, gamtos stichijų. Bet aš nemanau, kad uh, kažkas bendro galėtų, kad Bruselėje kažkas galėtų suorganizuoti vieną bendrą sistemą. Yra 28 valstybės narės, jų sąlygos labai skiriasi ir man sunku būtų įsivaizduoti, kaip tos 28 valstybės sudarytų tokį fondą. Gal kiekviena valstybė narė turėtų uh, pati geriau padirbėti. Lankiausi va, a, prieš keletą dienų Bavarijoje, susitikau su ūkininkais ir daugelis ūkininkų teigia, jog reikia keisti nacionalinę mokesčių sistemą. Nesvarbu, ar tai būtų pieno ūkiai, ar tai būtų keulių fermos. Svarbiausias dalykas mokesčiai turi būti sutvarkyti taip, kad pajamų pakaktų išgyventi ir nederliaus metais. Ponas Tenon. Ačiū, ponė pirmininkė, aš dėja negalėjau išklausyti tyrimo rezultatų pristatymo, bet esu susipažinęs su jais, perskaičiau dokumentus ir turiu keletą pastabų. Jeigu mes palyginame savo sistemą su amerikiečių sistema, tai tampa akivaizdu, kad mes be kita ko dar veikiame kaip sergėtojai Marokešo susitarimo. Ir lyginant abi šias sistemas, amerikiečių ir mūsų šito nereikėtų pamiršti. Kita pastaba. Jeigu pažiūrėsime, kaip buvo reformuota bendroji žemės ūkio politika, tai pamatysime, kad pavyzdžiui vaisių ir daržovių sektorių, taip pat uh, vindarystės sektorių mes reformavome kur kas plačiau negu kad uh, buvo iš pradžių galvojama. Ir draudimo sistema, turėčiau pasakyti, yra labai skirtinga. Įvairiose valstybėse narėse viskas tvarkoma kitaip. Ir todėl kyla labai daug saukumų. Galbūt būtų gerai pagal bendrą žemės ūkio politiką parengti kažkokias gairias, dalį priemonių, kurios leistų valstybėms narėms, aišku, įgyvendinti tas priemonas pagal nacionalinę teisę. Taip pat vertiname draudimo, tarkim, sektorių ir um, nepas, kainų nepastovumą ir panašiai. Taigi matome, kad dėl kažkokių tai priežasčių mes, europiečiai,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 Ačiū, pona pirmininkė. Na ir aš iš savo pusės turiu pasakyti, kad mes džiaugiamės, kad atliktas šitas e, tyrimas ir e, džiaugiamės e, rezultatais, kurių pasiekta taikant pajamų stabilizavimo priemonas Europoje. Ir mes labai tikimės, kad prie šio tyrimo rezultatų prisidės ir kitų tyrimų rezultatai Ir tada mes geriau galėsime įsivaizduoti, kodėl tiek mažai buvo panaudota lėšų ir ką daryti, kad ateityje jų būtų panau, jos būtų panaudotos geriau. Todėl mes tikrai labai džiaugiamės atliktų tyrimų, kuris nebejotinai bus naudingas ir kuris leis mums pasinaudoti jo rezultatais. Ačiū. Dziękuję, dziękuję panu. Ačiū. O dabar paprašysime sureaguoti mūsų svečius. Prašom susitarti dėl to, kokią tvarką atsakysite į išsakytus klausimus. Prašom. Pane pirmininkė, aš kalbėsiu prancūziškai. Buvo užduota daug klausimų, mes pasižymėjome visus tuos klausimus ir galbūt šiandieną negalėsime į visus atsakyti detaliai per mums skirtą laiką. Aš norėčiau akcentuoti kelias temas. Darnumas ir europie, europietiška sistema. Kai mes brėžėme tą piramidę, mes norėjome akcentuoti, kad svarbus, svarbu yra derinti įvairių veikėjų įvairius veiksmus. Skatinti rizikos valdymą ūkė, ūkiuose. Ir taip pat leisti tam tikrus sektorius subalansuoti, tam, kad riziką būtų galima dalintis įvairiose lygmenyse su gamintojais. Taip pat reikalinga prevencinė, prevencinis rizikos valdymas, ponas Paulo De Castro irgi akcentavo tai, kad labai svarbu, svarbi, e, svarbus rizikos prevencijos valdymas. Visą tai yra labai svarbu siekiant to darnumo, kad valstybės narės galėtų taip pat ir turėti darnius mokesčius, taip pat kad mokesčiai už investicijas ir kiti mokesčiai būtų suderinami, nes, e, tarkime, jeigu ūkininkai vienais metais gali pataupyti ir panašiai, kad būtų darnumas nacionalinių lygmenių ir kad būtų darnumas politikoje, nes mes kalbame apie, apie bendrąją žemės ūkio politiką ir apie krizę, tačiau matome, kad kai kurios valstybės narės susieta paramą teikia e, pieno gamybai. Taigi, darnumas yra labai svarbus e, mūsų sistemoje, taip pat labai svarbu, kad komisija imtųsi veiksmų irgi darniai, kad tie veiksmai būtų suderinti, kad mes iš anksto žinotumėme, kaip komisija imsis e, veiksmų ir kokie, kokie būdų sumažins e, kainų nepastovumą ir panašiai. Kalbant, e, derinant tai su uh, nacionalinę paramą, tiesioginę paramą, kad visa tai dėrėtų tarpusavyje per, per pirmajame ramstyje ir antrajame ramstyje. Ir pagal nuoją reformą tas kooperacijos lygis, aišku, yra labai svarbus, kalbant ypatingai ir, ir apie pirmąjį ramstį, ir taip pat apie antrąjį ramstį. Taigi labai svarbu čia visus siekti darnumo. Darnumas mums, mūsų vertinimu yra pats svarbiausias dalykas. Mes e, teikiame kelias rekomendacijas. Šimtas 22 straipsnis gali būti prevencinės priemonės prieš krizę, kaip siūloma ir teigiama Dantan pranešime ir panašiai, o kai jau ištiko krizė, reikalauti veik, operatorių privačių pagrindų e, valdyti tą krizę, tai iš tiesų tai yra neįmanoma. Čia tiesiog labai skubiai norime išmokyti gaisrininko amato kažką. Taigi labai svarbu taip pat imtis atitinkamų veiksmų bendrijos mastu. Ir Europos Sąjungos Europos Sąjungoje reikalingas tų fondų diversifikavimas ir rizikos lygiai irgi, aišku, labai skiriasi ir mes norėjome savo ataskaitoje tiesiog įvertinti tai, kas kažinę matome ir pateikti pasiūlymus, kaip būtų galima pakoreguoti bžūp, bet e, nesiekti kažkokios tai bžūp revoliucijos, bet labai konstruktyvaus pakeitimo ar pakoregavimo. Nes yra tam tikrų galimybių, tam tikrą prasme tomis galimybėmis vienos valstybės, norėjusi, nu, valstybės narės naudojasi daugiau, kitos mažiau. Taigi galbūt galima kažkaip ne, nekeis, nekeičiant visko iš esmės pasiūlyti kažkokius tai uh, pokyčius, kaip būtų galima prisiderinti prie situacijos. Matome, kad situacijos labai skiriasi valstybėse narėse ir dabar bandyti tokį bendrijos e, bendrą metodą pritaikyti visoms valstybėms narėms, mes manome, kad tai nebūtų pats veiksmingiausias būdas. ES turi imtis veiksmų ten, kur gali tikrai pasiekti e, puikių rezultatų, pavyzdžiui, mokymo srityje. Mokymo srityje labai svarbi. Uh, taip pat mokyti, kaip naudotis veikiančiomis priemonėmis ir panašus dalykai. Tai būtų bendrijos e, kompetencija. Toliau įvairius krizės lygiai ir e, kaip išpristi iš pieno krizės ir kaip naujoje bendroje žemės ūkio politikoje iki 2020 metų to išvengti. Mes daug kalbame apie pieno sektoriaus krizę. Na ir Mūsų pagrindinė mintis yra ta, kad žemės ūkio biudžetas panašu, kad susidurs su didžiuliu spaudimu per ateinančius metus, be jokios abejonės. Ir tas didelis spaudimas neišvengiamas, taigi labai svarbu biudž žemės ūkio biudžete, atsižvelgiant į žemės ūkio ambicijas ES, surasti geriausias turimas priemonės tam, kad maksimaliai E, pasiektumėme geriausio poveikio ūkininkams. Tai nereiškia, kad e, turi būti mažinama parama, pagalba, bet e, mąstome apie tai, kaip bendrijos fondai gali būti mobilizuojami, kuo galima veiksmingiau. Aišku, kai dabar mūsų yra ištikusi krizė, reikia surasti mechanizmų, bet čia jau yra kitos diskusijos, taigi darnumas, bendrijos sistema, bet ne monopolis, ne bendrijos monopolis, Ir tokiu būdu mes tikrai daug ką galime nuveikti. Pavyzdžiui, galime pritaikyti geriausios praktikos pavyzdžius, tai kas vyksta kitose valstybės narėse, tarkim, pirmajame ramstyje, antrajame ramstyje, tiesioginės pagalbos rytyje. Si yo quisiera añadir algunas cuestiones. Ačiū, aš norėčiau taip pat e, papildyti, atsakydamas e, į klausimus e, išsakytus parlamento narių. Kai kas kalbėjo apie Europinį fondą skirtą rizikos žemės ūkija valdymui. Galbūt iš tikrųjų tai būtų naudinga, bet yra tam tikrų sunkumų susijusių su nevienoda sistema visoje ES. Kalbant apie žemės ūkio situaciją, Ir su to, kad yra tiesiog skirtingos e, gamybos sąlygos visose valstybėse narėse. Mm, ir tokio fondo kūrimas taip pat reikštų, mm, kad valstybėse narėse reikėtų mm, pertvarkyti skiriamą biudžetą. Turėtų būti pakeistas ir ES biudžetas. Žinome, kad ne visoms valstybėms narėms aktuali ta pati rizika. Taigi galiausiai reikėtų kažkaip susitarti dėl rizikos fondų lėšų paskirstimo. Dar viena mintis, kuri buvo išsakyta, tai dėl um, atitinkamų taupomųjų sąskaitų. Atrodo, mintis labai paprasta, bet praktiškai taip pat būtų sudėtinga įgyvendinti. Mm. Nes vėlgi ūkininkai turėtų laikytis e, atitinkamų reikalavimų, turėti sąskaitas ir kai kalbame apie sąskaitas, tai turim kalbėti ir apie apmokestinimą, o santaupų apmokestinimas e, visose valstybėse narėse taip pat skirtingas. Taigi, Kaip sakiau, mintis atrodo gera, bet e, realiai ji nėra paprastai įgyvendinama. Dar viena pastaba. Krizių valdymo sistema kol kas tikrai netitinka savo funkcijos. Ir dabar yra per daug sudėtingos jos taikymo taisyklės. Taip pat yra aiškios taisyklės dėl to, kaip yra apibrėžiama krizė ir kada galima pradėti naudoti e, krizių valdymo fondą. Tik tos taisyklės nėra galbūt e, labai aiškios, bet e, jos turi būti aiškios. Kaip apibriežti krizę? Ir kai yra nustatoma absoliučiai tiksliai, kad yra krizinė situacija, tada turėtų automatiškai pradėti veikti uh, krizių valdymo mechanizmas. Ir negali būti čia jokių abejonių ir klausimų. Kalbant apie krizių valdymą, jam skirtas rezervas turi būti ne biudžete, tai turi būti atsietas nuo biudžeto rezervas. Priešiško atveju tai neveiks tinkamai. Dar mm, buvo minėtas pieno sektorius. žiūrint įvairius sektorius ir įvairių dydžių gamintojus ir gamintojų organizacijas. Mes turime galvoti apie konkurencijos taisyklės turime galvoti apie konkurencingumo taisyklės, taikydami atitinkamus mechanizmus, kad tie mechanizmai nepažeistų konkurencijos taisyklių. Ir apie tai turime atvirai, atvirai kalbėti ir išsiaiškinti su tuo susijusius klausimus. Dar vienas klausimas - rizikos valdymo priemonės. priemonės šios priemonės m, mm, negali išgelbėti sektorių, jeigu, ištinka, jeigu jos ištinka e, struktūrinė krizė. Taip pat e, krizių valdymo priemonės negali būti taikomos, kai tiesiog sviruoja kainos. Krizinė situacija yra tokia, kuri atsitinka vienais metais, kitais metais to nebėra pra, e, kainų sviravimai iš tikrųjų nedaug ką bendro turi su krizių situacijomis. Na, buvo išsakyta dar viena įdomi mintis - Europos kainų stebėjimo centras. Galbūt tai iš tikrųjų būtų įdomus pasiūlymas. E, tokia institucija galėtų iš tikrųjų stebėti kainas ir užtikrinti sklandesnį rinkos veikimą. Taip pat nustatyti krizių situacijas. Dar viena svarbi tema - pajamų draudimas ši tema taip pat e, buvo paminėta, bei fondai. Mes nagrinėjame išsamiau šios klausimus, e, pradėjome gilintis e, į šias priemonės, taip pat rinkos stabilizavimo priemonės. Mes manome, kad reikėtų naujos priemonės, kuri galėtų apdrausti, kuri galėtų būti taikoma apdraudžiant pajamas ir apdraudžiant derlių. Taigi mes turime galvoti apie tai. Ačiū, aš norėčiau prisidėti vieną nedidelę pastabą, mano kolegos atsakė praktiškai visus klausimus. Galbūt e, aš tik atsakysiu į tos klausimus, e, kurie buvo susiję su e, tiesioginėmis išmokomis skiriamomis ūkininkams ir jų sumažėjimu. Na, mes nagrinėjame tik tokias situacijas, kai tiesioginės išmokos būtų sumažintos mažiems ūkininkams, mažiems ūkiams. Iš tikrųjų, juos labiausiai veikia tokie pakeitimai. Tiksliau, veikia tokie pokyčiai labiausiai mažus ūkius, bet mes nagrinėjome mm, daugiau didelius ūkius. Svarstėme taip pat, mm, kaip būtų galima teikti atitinkamas reikalingas paskatas mm, įvairiems ūkiams, Mm, kaip e, jie galėtų naudotis e, draudimo priemonėmis ir kitomis e, priemonėmis. Ir dar viena pastaba mm, dėl pasaulio priekybos organizacijos standartų ir galimybių kompensuoti nuostolius susijusius ne su ekstremaliomis situacijomis. Ir ne vien tada, kai kalbama apie 30 procentų sumažėjimą. Manome, kad um, galima būtų svarstyti um, pajamų kompensavimą per draudimo sistemas, tik reikėtų pasigilinti E, pažiūrėti į konkrečius sektorius. Yra tokių sektorių, kur ir mažesnės nei 30 procentų, mažesni nuostoliai nei 30 procentų pajamų lemia tikrai katastrofinius e, padarinius. Taigi reikia e, svarstyti konkrečias situacijas. kai būtų galima e, teikti kompensacijas e, mažesnių nuostolių atveju. Ačiū. Aš taip pat norėčiau e, užduoti klausimą. Kas turi būti laikoma krize? Kokiais kriterijais remiantis galima būtų pasakyti, kad štai atsitiko krize? kada pra, galima pradėti taikinti m, mm, antikrizinės priemonės, nes galbūt prevencija yra pigesnė, o rezultatai greitesni. Ir išvengiama tokios situacijos, kai kyla grėsmė stabilumui. Nes svarbiausia yra stabilumas. Taigi, kaip e, nuspėti, tas nuspėjimo momentas yra labai svarbus. Ir, na, mūsų komitete visada elgiamasi kitaip. Visada sakome, dar ne krizė. O kai jau atsitiko krizė, mes sakome, jau matome šviesą tunelio gale. Bet tai ne visai atitinka realybę, ne visai yra taip. Dabar štai matome, kad yra krizė pieno sektorija. Aš prisimenu, kai komisarė mm, Fisher Bowl dėlsė taikyti veiksmus pieno sektorėje, mm, tada iš tikrųjų tokio dėlsimo kaina buvo didžiulė. Tada galbūt reikėjo e, restruktūrizacijos, nors dabar žinome, kad restruktūrizacija galbūt reikštų daugelio ūkių bankrotą. Bet iš tikrųjų kartais galbūt reikėtų imtis ir nepopuliarių sprendimų. Dažnai produkcija, produkcijos kiekis priklauso nuo gamtinių sąlygų. Gali būti 10-15 procentų sviravimas derliaus. Galbūt, jeigu tokiais atvejais būtų greičiau reaguojama, tai būtų užtikrinamas visos rinkos stabilumas. Bet manau, kad per paskutinę BŽUP reformą ir, taip, ir, ir parlamento klaida, kad mes pasidavėme komisijos ir tarybos įtakai ir buvo apribotos interventinės priemonės. Stabilumas yra svarbiausia, pakartosiu. Labai ačiū už parengtą tyrimą. Ačiū taip pat ir komisijai už pasisakymą. Ir žinau, kad jūs susitiksite dar su komisija ir pratesite diskusijas. Ir komisija galbūt galės pasinaudoti jūsų tyrimo rezultatais, e, dirbdama su dabar taikomomis priemonėmis ir taip pat galvodama apie naujas ateityje naudotinas priemonės. Tuo ir baigime šio klausimo svarstymą. Ačiū Jums už Jūsų atliktą darbą, ačiū už pristatymą. Na ir taip žinau, taip suprantu, kad esate parengę toliau su mumis bendradarbiauti, jeigu to prireiktų. Ačiū. Proszę Państwa, powoli byśmy mogli przechodzić do... Kągi, dabar jau galima po truputį pereiti prie, ketvi, prie penkto punkto ir išklausysime komisijos. Žemės ūkio generalinio direktorato atstovai pristatys neseniai priimtus ir būsimus deleguotusius aktus. Žinome, kad deleguotieji aktai kelia daug abejonių ir klausimų dažnai mus nustebina. Taigi e, mes tikrai džiaugiamės, kad e, gali vykti šis dialogas ir kad turėjusime galimybę išklausyti paaiškinimų. Gavote jau atitinkamą dokumentą, šiandien jį pristatys e, ponas Jens Šaps, direktorato C direktorius. bendros rinkos organizavimo klausimai yra jo veiklos rytis. Taigi prašom dabar iš karto žodis komisijai. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū už šią galimybę. Dar kartą jūs informuota apie neseniai priimtus ir būsimus deleguotosius teisės aktus. Jūs žinote, kad tai yra nuolatinis procesas ir mūsų svetainėje, tinklalapyje jūs galite rasti naujausios informacijos. Be to, turiu pasakyti, kad e, didžiausias dėmesys ateiti bus skiriamas bendrajam, bendrajam, rinkos, bendrajam rinkos organizavimui ir reikia dabar tinės nuostatas pertvarkyti, <clears throat> pataikant deleguotojų teisės aktų procedūrą. Na, pirmiausiai, jūs žinote, kad yra 200 komisijos reglamentų, kurie turi būti suderinti pagal Lisabonos sutartį ir taip pat 200 uh, įgyvendinimo teisės aktų. Tie skaičiai, kaip matote, dideli ir jie mums nebuvo priimtini. Ir mes ieškojame galimybių, kaip viską modernizuoti, sutvarkyti taip, kad nereikėtų pradėti naujų dėrybų dėl galiojančių teisės aktų. Aišku, pirmiausia, reikėjo galvoti apie supaprastinimą, geresnį suderinamumą tarpusavyje teisės akto, galimų klaidų sumažinimą, taip pat administracinės darbo naštos mažinimą. Ir šis aspektas mums neką mažes, mažiau svarbus negu visi kiti. Man atrodo, kad mes visada siekiame tvarkyti teisėkuros reikalus taip, kad būtų užtikrintas deramas teisinis aiškumas, kad teisės aktus būtų nesudėtinga skaityti, kad jie būtų suprantami tiem, kam jie yra skirti ir aišku, kad jie atitiktų pagrindinius bendruosius tikslus. Taigi, galiausiai Mes norėtume, kad ateityje būtų nedaugiau negu 20 ir maždaug deleguotojų ir 20 įgyvendinimo reglamentų, kurie apriektų bendrą rinkos organizavimą. Norėčiau jūsų komitetui padėkoti už tai, kad jūs patys labai aktyvus Džiugu, kad e, užėmėte tokią aktyvę poziciją ir nuolatos kviečiate komisijos atstovus dalyvauti savo specialistų grupėse. Jūs žinote, dėje mes ne visada galime pasiūsti savo atstovus, bet nu pasinaudosiu progą ir pasakysiu, kad mes iš savo pusės jūs taip pat kviečiame ir ateityje būsite laukiami. Be to, komisija stengiasi bent jau karts nuo karto susitikti su jūsų pranešėjais ir šiuo atveju tai yra su ponu Dantal. Ir manau, kad tokiu būdu susitikdami mes galime pasinaudoti vieni kitų gerąją patirtimį, pasidalyti žiniomis apie tą sritę, kurią reguliuoti siūlome vienu ar kitu teisės aktu. Aišku, visada yra galimybė susitikti ir dvišalių pagrindų, kad galėtume pasiaiškinti rūpimus dalykus ir mano komandos nariai visada pasirengia uh, tokiems susitikimams, pasirengę atsakyti bendruosius ir specialiuosius klausimus, jeigu jūs tokių turėtumėt ir norėtumėt juos aptarti. Dabar dėl dabartinės padėties. Na, pirmiausiai, priminsiu, kad mes naujausią informaciją siunčiame sekretoriatui ir parlamento nariams apie bendros rinkos suderinamumo programą, bendros rinkos organizavimo suderinamumo programą ir teikiame lenteles, kuriuose nurodome, kas buvo atlikta, ką ketiname padaryti. Aš manau, kad net jeigu mes e, pasižiūrėsime į naujausią informaciją, pamatysime, kad per pastaruosius uh, du mėnesius keletas deleguotojų teisės aktų, būtent reglamentų, yra pakartotinai analizuojami. Ypač tai pasakytina apie viešo, viešojo sektoriaus intervenciją ir privatų sandėliavimą. Dar vienas dalykas tai yra licencijavimas ir trečias nacionalinės paramos programos. Galiausiai cukraus sektorius vertės pasidalymo taisyklės visa tai bus reguliuojama deleguotaisiais teisės aktais, o jūs iš savo pusės irgi, aišku, atliksite jų peržiūrą. Turiu galvoje mūsų pasiūlymus. Taip pat yra ir tie deleguotieji teisės aktai, kuriuos mes ketiname parengti per artimiausius keletą mėnesių. Ir esame įsitikinę, kad iki metų pabaigos bus parengta svarbių pasiūlymų, ypač susijusių su vaisių ir daržovių sektoriumi, dėl, dėl priekybos mechanizmų, taip pat skerdenos klasifikacijos ir priekybos mechanizmo. Turiu galvoje neįspręstus klausimus. Visą tai turės tapti deleguotaisiais teisės aktais. Dabar dėl uh, mokyklos schemų. Per pastarusius porą mėnesių irgi bus e, pateikti deleguoti ir įgyvendinimo reglamentai. Apibendrinamas galiu pasakyti, kad labai tikiuosi, jog per likusią 16 metų dalį jūs e, gausite visus šitos projektus. Ir dar noriu pasakyti, kad gali būti, kad mes atsisakysime kai kurių teisės aktų, ypač 16 komisijos reglamentų, kurie per pastarąjį laikotarpį pasirodė nebereikalingi. Aišku, mes ieškosime ir papildomų galimybių sumažinti teisės aktų skaičių. Pavyzdžiui, tai yra susijęs su teisės aktų naikinimo programa. Aišku, jeigu jūs norėtumėte kažką detaliau sužinoti, tai dėl deleguotojų teisės aktų, tai nebejotinai mes galime tą padaryti. Kita vertus, kaip jau minėjau, galima susitikti ir atskirai apsvarstyti jums rūpimus e, klausimus, nes gali būti, kad komis, tai, kas labai rūpi komisijai, nebūtinai yra jūsų išskirtinio dėmesio centre. Ačiū pirmiausia, ponas Andrew. Oui, merci, Ačiū, ponė pirmininkė. Nu, jums leidus aš norėčiau grįžti prie vienininkystės sektoriaus, kuris irgi yra minimas dokumente. Norėčiau priminti tai, kad kovo mėnesį mes pateikėme klausimus komisijai ir tada buvo aptartas šis klausimas. Pirmiausia, dėl formos. Būtų labai gerai, jeigu gautumėme visą tekstą, kurį keičia, koreguoja komisija, kad galėtumėme geriau susipažinti su tuo tekstu ir suprasti, ko nori komisija šiame sektoriuje. Dėl turinio jautriausių klausimų, aš manau, kad reikia akcentuoti tai, kad tai, ką siūloma keisti, tai yra 2008 metų reforma ir taip pat 13 metų BŽUP reforma, kiek ji paveikė vininkystės sektorių. Uh, labai svarbu priminti ir aiškiai čia pabrėžti, kad būtina išlaikyti specifinius reglamentus, specifinį reglamentavimą vininkystės sektoriui. Išlaikyti visas taisyklės, kurios tam tikros yra labai jautrios, susijusios su geografinėmis nuorodomis, nuorodomis ir taip pat tradicijų nuorodomis nes tai yra labai svarbu ir tai yra esminiai dalykai tekste ir taip pat ir labai svarbu, kad nebūtų sušvelnintos arba sumažintos tos taisyklės, kurios taikomos operatoriams ir tos rinkos veikėjams. Labai svarbu, kad tos taisyklės būtų išlaikytos tame tekste, kuris, kurį mums pasiūlys komisija, pristatys komisija. Ačiū. Merci, Ačiū, ponė pirmininkė, ponas Dantam. Aš kaip pranešėjas norėčiau padėkoti ponui Kort, generaliniam direktoriui ir jo komandai už aukštos kokybės dialogą. Ir aš norėčiau priminti, kad e, šešėliniai pranešėjai, kurie irgi dirbs su manimi, čia yra irgi labai svarbus. Ir aš norėčiau padėkoti komisijai už tikrai aukštos kokybės diskusijas. Ir šiandieną yra keturi tekstai, kurie jau yra baigti renkti ir perduoti parlamentui. Yra deleguotasis aktas dėl e, privataus sandėliavimo. Tai yra supaprastinimo aktas, e, atsižvelgiant į ankstesnę procedūrą. Ir taryboje buvo pasiektas konsensusas, tik dvi valstybės išreiškė abejonių, kalbant apie parlamentą. Mm, jau mūsų galimybė pateikti pastabas, tas terminas jau yra baigės, pasibaigęs, mes nieko ir ne, neketinome siūlyti. Dar vienas aktas, deleguotas aktas, tai susijęs su informacijos valdymu. Ir aš norėčiau priminti, kad ankstesnėse diskusijose Žemės ūkio komitetas išsakė norą, kad būtų atitinkamai valdomi ir tvarkomi duomenys, atsižvelgiant į naujas, naujus politikos orientyrus. Trečiasis aktas tai yra vaisių ir daržovių. Deleguotasis aktas buvo pasiūlytos atitinkamos priemonės, tačiau čia sumažinamas finansavimo paketas, bet aišku, viskas priklauso nuo valstybės narė, narės dydžio ir čia taryboje irgi liktai buvo pasiektas konsensusas. Ir dar vienas aktas, kurį gavome, tai yra. Dėl cukraus. Ir čia galbūt daugiausia norėčiau pakomentuoti šį aktą, nes tekstas, kuris buvo pasiūlytas, jisai buvo, dėl jo buvo labai ilgai deramas. Ir aš norėčiau pabrėžti, kad parlamentas labai skrupulingai laikosi politinio susitarimo. Agri generalinis direktoratas ir taip pat kiti komisijos e, skyriai, padaliniai, būtent buvo bandoma šiuo reglamentu laimėti tai, kas buvo anksčiau prarasta balsavimo metu, laikantis tam tikros politinės linijos. Bet labai svarbu, kad tai išgirstų visi. Ir aš norėčiau, kad Agri generalinis direktoratas tikrai pasikliautų mūsų parama, parlamento parama e, visose diskusijose tam, kad būtų išsaugota to akto, kuris pasiūlytas dėl cukraus dvasia. Taigi, dar du aktai, kurie bus pasiūlyti gan greitai. Kaip nekartai jau buvo pasakyta, e, čia dėl, dėl vyno vienas teisės aktas mes nenorime, kad būtų čia uh, skaldomos tos diskusijos, nes čia keli asmenys tvarko tuos klausimus, bet visa tai, kas yra susijęs su e, geografinėmis nuorodomis, tradiciniais metodais ir panašiai, kad viskas būtų labai aiškiai nurodyta. Ir taip pat yra deleguotasis aktas dėl vaisių ir daržovių sektoriaus veikėjų organizavimo ir ko kooperavimuose. Ko Čia buvo išsakyta nema, nemažai pastabų iš sektoriaus pusės, mes atsižvelgėme į tas pastabas ir aš norėčiau padėkoti komisijai. Yra dar keli diskutuotini dalykai. Pirmiausiai dėl pateikimo į rinką ir kooperatyvų vaidmens progr rengiant programas. Labai svarbu, kad organizuojant rinką, kooperatyvai yra labai svarbi forma E, ūkininkų bendradarbiavimo forma ir taip pat Agri generalinis direktoratas pakeitė savo nuomonę ir mano, kad dabar reikia specifinio teksto kooperatyvams. Kad e, tas bendras tekstas šiuo atveju jau nėra priimtinas, tai mes norėtumėme tokio e, bendresnio pobūdžio paaiškinimo apie tai. Dėkoju. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Michael Danto hat die Aktien. Ačiū pirmininkė. Aš esu pranešėjas ir man atrodo labai svarbu žinoti, kokie yra rengiami deleguotieji aktai. Lisabono sutartyje deleguotieji aktai labai aiškiai apibriešti, apibrieštas e, jų taikymas. Jeigu parlamentas ir taryba neprieštarauja, tai tuomet deleguotieji aktai įsigalioja. Taigi procedūra nėra labai biurokratinė, kas yra gerai. Bet pakanka, kad paprieštarautų, pavyzdžiui, parlamentas, kad deleguoti aktai neįsigaliotų. Ir mes e, buvome pirmasis komitetas po Lisabono sutarties įsigaliojimo, kuris e, balsavo prieš deleguotusius aktus dėl žemės ūkio reformos. Ir tai buvo istorinis momentas. Taigi labai svarbu, kad e, komisija deleguotaisiais aktais kartais e, bando užkamšyti tas spragas, e, kurių lieka politinėme procese. Taigi turime mes iš tikrųjų to nepamiršti. Pavyzdžiui, ta 0,3 paklaida. Tai yra tokia nuostata, kurios parlamentas niekada nebūtų paremęs. Uh, Žinoma, kad tai yra nuostatos susijusios su baltyminių kultūrų auginimu. Pavyzdžiui, taigi mes turime labai atidžiai gilintis į deleguotusius aktus. Žinau, kad e, komisija tikrai nuoširdžiai dirba šioje srityje, bet pirmiausia turime galvoti apie Europos ūkininkų poreikius. Pone Aglera Garcia, ačiū pirmininkė, aš norėčiau pasinaudoti šią galimybę, kad mūsų diskusijoje dalyvauja komisijos atstovai. Galbūt e, mano pastabos yra skirtos nebūtinai e, Sanko ar Žemės ūkio generaliniam direktoratui, bet tai yra mūsų komitetui svarbus klausimai. Praeitą balandį komisija pateikė pasiūlymą dėl direktyvos 2029 dėl augalų sveikatos pakeitimo. Ir pateikti pakeitimai, kuriuos pasiūlė komisija, susilpnina apsaugų, augalų sveikatos kontrolę. Ir tai mm, gali lemti citrusinių vaisių kenkėjų išplitimą iš trečiųjų šalių. E, jie gali galiausiai. Taigi komisijos siūlomi pakeitimai susilpnins kontrolę ir tai kelia iš tikrųjų didelę riziką. Nėra kontrolės priemonių taikomų ES, prie ES išorės sienų šio požiūriu. Taigi galbūt komisija turėtų nustatyti vis dėlto tokį e, reikalavimą, kad e, nebūtų susilpnintos dabartinės nuostatos dėl citrusinių vaisių kenkėjų kontrolės. Uh, Mes turime čia gegužės 11 dienos e, sprendimą, kuriame yra išdėstyti laikini reikalavimai. Jie galios iki 2019. Direktyvoje yra taip pat e, siūlomas priedo pakeitimas ir ten siūloma šios reikalavimus e, padaryti ne laikinais, o nuolatiniais. Ir tada kontrolė būtų um, susilpninta. Būtent citrusinių vaisių kenkėjų kontrolė, bet uh, tai yra iš tikrųjų neleistinas pasiūlymas. Aš nesuprantu, kuo gali būti pateisinamas toks e, pasiūlymas, kuris daro didžiulę žalą šiam sektoriui. Taip pat komisijos e, siūlomose pakeitimuose yra silpninami kiti reikalavimai susijęs su importo sąlygomis. Vėlgi sunku suprasti, kuo grindžiami šie pasiūlymai. Tai yra Sanko generalinio direktorato sritis ir dėja negalime sutikti su tokiais pasiūlymais. Jeigu keičiamas augalų sveikatos reglamentas, tai kodėl yra bandoma įvesti tokias priemonės, kurios susilpnina apsaugą ir kontrolę. Tai yra tikrai svarbus klausimai. Nežinau, kieno interesus tai atitinka. Ponas De Castro. Ačiū pirmininkė. Dėl deleguotojų aktų Galiu pritarti kalbėjusiems e, kolegoms, pažiūrėjau, ponui Dantą. Man taip pat e, kelia susirūpinimą deleguotieji aktai ir tai, kad e, mums dažnai nepakanka laiko į viską įsigilinti ir atitinkamai reaguoti. Ypač kalbant apie deleguotosius aktus vaisių, vaisių sektoriui. Bet aš žiūguosi, kad e, vyksta ši diskusija su komisija. Kągi išsisėmė kalbėtojų sąrašas, e, parlamento nariai žodžio nebeprašo. Galbūt komisijos narys norėtų atsakyti į užduotus klausimus. Prašom. Thank you, uh, Chairman. Ačiū, ponė pirmininkė. Taip pat noriu padėkoti visiems už klausimus ir už komentarus. Pirmiausia, pasakysiu, kad mūsų interesas tikrai bendras. Būtent, kad kuo greičiau mes įgyvendintumėm šį savo projektą. Ir te galiu pakartoti tai, ką jau anksčiau sakiau ne vieną kartą. Būtent, kad iki šiol mes tikrai gerai bendradarbiaujame. Aišku, visada tą bendradarbiavimą galima patobulinti. Ir žinau, kad e, yra mažiau sudėtingų, daugiau sudėtingų iniciatyvų, o dėl daržovių ir e, vaisių skyriaus, kuris jums tikrai, kaip suprantu, labai rūpė, Tai aš manau, mes galime tiesiog susėsti kartu prie vieno stalo, pasižiūrėti, kur yra trūkstamos grandis, kas labiausiai rūpi pasiaiškinti. Dabar konkrečiau atsakysiu pono Andre, kuris minėjo, bent jau kaip aš supratau, sako kalbantysis, apie rinkodaros standartus, taikomus vynui. Ir teiravosi, kodėl ženklinimo atveju buvo pasirinktas kiek kitoks požiūris, negu kad buvo manyta. Na, aš manau, kad per anksti apie tai kalbėti, kadangi mes šiuo atveju kalbame apie penktąjį skyrių ir gal nereikia bėgti įvykiams už akių, palaukite mūsų pasiūlymo nes mes atlikdami vertinimą aptikome tai, kas kelia didžiausių sunkumų ir e, ypač e, vinų sektoriuje, vinų rinkoje reikia elgtis labai apdairiai. Dabar visi suprantame, kad ir politiniu požiūriu a, mes negalime interpretuoti, kaip kas galėtų būti, nes mes žiūrime, kad būtų tiesiogiai a, a, gerai a, laikomasi taisyklių ir jos būtų tinkamai vykdomos. Todėl mes negalbame apie bazinių aktų peržiūrą, o kalbame apie įgyvendinamuosius teisės aktus, nes baziniuose teisės aktuose nustatomi pagrindiniai principai. Ir tais principais mes tuo tarpu ir vadovaujamės. Tikėkime, kad ir ateityje tai pavyks. Ponas Garsija klausė dėl lygų. Turiu pasakyti, kad e, tas klausimas apie užkrečiamasias lygas, black spot, tikrai man nežinomas. Aš nesu specialistas, bet perduosiu su klausimą mūsų specialistams. Dabar dėl kitų kai kurių klausimų aš žvelgiu į kolegas, ar jie norėtų ką nors papildyti, nes gal aš kažkokius kitus klausimus ir praklausau, neatsakiau jums, bet vienai par kitaip patikėkite, esu pasirengęs bet kada pas jūs atvykti. Na kągi, mes grįšime prie šios e, temos ir Komisija teisingai pastebėjo, kad rengiant deleguotusius teisės aktus visada laikomasi pagrindinių principų, tos dvasios. Bet dvasia, žinot, efemeriškas dalykas, ne visada lengva jos laikytis. Labai džiaugiamės, kad yra ši deklaracija, bendradarbiavimo deklaracija. Mūsų atstovas, ponas Dante, su jumis susitiks ir turės galimybę aptarti nemažai klausimų su jumis, viską patikslinti. kad ir mūsų nuomonė geriau atsispindėtų jūsų pasiūlymuose. Tai yra tikrai nepaprasta, nes Mes iš tikrųjų stengiamės atstovauti ūkininkų e, poreikiams, o procedūros yra tokios, kokios yra. Yra tam tikrų reikalavimų, kur reikia laikytis. Ačiū, išsisėmė tuo mūsų diskusija šiuo darbo tvarkės klausimu. Tuo baigėme šios dienos posėdį, o rytoj pradėsime 9 ryto. svečiuosis mūsų komitete komisijos narys Kanietė. Ir mes kalbėsime apie žemės ūkio vaidmenį klimato kaitos kontekste. Kalbėsime apie viską, kas susijęs su šiomis rytimis. Taigi, gerbėmiai, rytoj 9 ryto tęsime mūsų komiteto posėdį. Gerą vakarą.